Allora, anche se siamo pochi, direi di cominciare. C'è un'ampia giustificazione per i ritardi. Žinau, kad ne visi esame čia. Delle strade ha creato degli imbottigliamenti. Tačiau iš tikrųjų mes turime pradėti darbą. Na, gali būti, kad kai kurie dėl pagristų priežasčių vėluoja, nes labai sunku dabar atvykti pas mus, a, gatvės blokuojamas ūkininkų. O dabar norėčiau pranešti Jums, ką mes vakar koordinatorių posėdėje Taigi dabar 2014 metų parlamento sudėtis e, dėl mm, šių klausimų pasisakys panas Trachovskis ir panas Galtierija. Mm, po to e, e, nuomonė dėl statistikos. Aš buvau paprašytas pateikti nuomonę, tačiau balsavimas dabar išbrauktas iš mūsų darbo atvarkės. iš esmės dabar aš truputį peržalęs, dėl to aš e, turėsiu e, kartais išeiti iš šio posėdžio, bet sugrįšiu dar. Taigi pagrindinio komiteto pranešėjas mums e, padės susipažinti su visą problematiką ir balsavimas bus atidedamas artimiausiam laikotarpiai. AFKO pateiks jūri komiteto iniciatyvinį pranešimą dėl valstybių narių įgaliojimo suteikimo komisijai. Taip pat yra patiktas naujas e, pranešimo projektas, patiktas kolegos DAFO, būtent dėl čekų protokolo. Darbo tvarkos taisyklės toliau bus aptariamas e, 186-187 straipsnio aiškinimas ir mm, buvo, atsiprašau, 159 e, straipsnio aiškinimas jo buvo paprašyta pateikti. Toliau kitas dalykas, septintas darbo tvarkės punktas, čia kalbama apie e, imuniteto išsaugojimą. Toliau mes paprašysime bendro posėdžio, aptarsime Stokholmo programą pagal 51 straipsnį. Čia Libė ir Jūri komitetai to paprašė. 2013 metais mes organizuosime <clears throat> papildomą posėdį, papildomą posėdį Briuselėje, aptarsime dvi temas jo dar būtent paprašė e, šio posėdžio, nes e, Florencijoje bus vyks konferencija, kurioje dalyvaus įvairių fondų atstovai. Ir tema yra e, politiniai fondai, penkeri metai skatinam politinę demokratinę kultūrą Europoje. Ir bus aptariamos balsavimo ir rinkimų taisyklės regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygiu. Tai yra antroji tema. Tai būtent ta tema, kur mūsų komitetas paprašė Eudorą atlikti tyrimą. Jeigu niekas neprieštarauja, tada taip ir darysime. Pereiname dabar prie 11 mūsų darbo atvarkės punkto. Dabar kalbėsime apie daugia pakopio valdymą ES institucinės problemas. Kolega Galtieri yra būtent atsakingas už šią temą. Galima padiskutuoti šio klausimu, dėje nėra pateikta darbo dokumento, tikimės greitai jis bus mums pateiktas. Tačiau išklausysime abiejų pranešėjų, ponio e, Taškovskio ir ponio Galtieri. Kas norite pradėti? Pone Tsakovskiai. E, I've got the <clears throat> good morning. I, I have a good opening phrase, which is, we are working on the working document. Uh, but that's exactly what we're doing. Iš tiesų, mes neturime uh, dabar pateiktų darbo dokumentų, tačiau bet kokiu atveju mes einame teisinga linkme ir aš uh, noriu bent jau nurodyti, ką mes darysime. Uh, mes turime mm, apibrėžimus daugiau pakopio valdymo Europos Sąjungoje, mes bandėme tos apibrėžimus paaiškinti ir išgrįninti. Ir komitete mes norėtume pirmiausia pakalbėti apie turimų sutarčių panaudojimą. Būtent kaip remiantis šiomis sutartimis galima spręsti daugia pakopio valdymo ES konstitucinės problemas. Na, pirmiausia, mes norime atsižvelgti visų pirma, ar reikėtų pakeisti sutartis, sprendžiant šią valdymo problemą ir konstitucinės problemas, kaip mes galime pagerinti elektroninę valdyseną, pasinaudodami konkrečiu sutarčių potencialu. O, o kalbant užimtumą ir socialinę politiką ir santykius su Europos centriniu banku. Tai mes e, čia dirbame šiame komitete, renkdami savo nuomonės. O, o kalbant apie teisėtumą, apie skaidrumą, atskaitomybę, tai čia mes e, kreipiam didžiausią dėmesį į Europos semestrą, į priežiūros institucijas. siekdami pagerinti ekonominę E, pinigų sąjungą ir jos funkcionavimą. Tai būtent e, mes stengiamės e, kreipti mūsų dėmesį daugiau į ateitį šios sąjungos, būtent akcentuojami daugiausia fiskalinę sąjungą, o gal netgi ir politinę sąjungą. Taip pat mes stengiamės numatyti, kaip bus keičiamos ateities sutarčių nuostatos. Mes stengiamės pateikti pasiūlymus, kaip jos gali būti keičiamos, kad jos būtų geriau pritaikomos ateityje. Ir bet kokiu atveju mes rimtai galvojame apie sutarčių nuostatų pakeitimą. Svarbiausias dalykas, žinoma, yra padaryti tam tikras e, išvadas, pateikti idėjas nurodyti, ko mes iš tikrųjų norime, ko mes siekiame. Tai aš jau minėjau savo ankstesniuose pasisakymuose. Ir e, šios mano idėjas buvo patvirtintos mūsų klausimuose. Bet kokiu atveju mes norime padidinti ir pagilinti Europos integraciją, remtis tais metodais, kuriuos mes jau turime. Mes nekuriame nieko naujo. Mes e, nekuriame naujos institucinės sąrangos. Mes norime tiesiog norime išvengti susiskaldimo ir fragmentacijos. Tiesiog mes nenorime vien tik tai apibriežti tiksliau institucinę sąrangą. Ir jeigu yra kai kurie kokie nors skirtumai, tai jie yra tik tai laikini. Mes e, norime nustatyti savo prioritetus artimiausiai ateičiai ir aiškiai nurodyti, kokie yra šio parlamento prioritetai ir ką mano parlamentas e, apie mm, e, dabartinius sprendimus, kuriuos parengė darybose mūsų šerpai. ir kaip mes galime ant šios struktūros, kuri jau sukurta, pastatyti atstatą tinkamą ir ateičiai. Bet kokiu atveju mes turime spręsti susidariusias problemas, kurios yra susijusios su dabartinio sutarčių nuostatomis. Ir kartais netgi siekiant išspręsti problemas, rimtai svarstama galimybė pakeisti sutarčių nuostatas, e, veikti ryštingiau. Tačiau tam reikia įtikinti teisininkus, kad šie žingsniai yra būtini. Ir bet kokiu atveju mes turime žvelgti į ateitį ir nuspręsti jau dabar, ko mums reikės, prieš stengiantis pakeisti e, sutarčių nuostatas. Taigi, e, pranešime mes pirmiausia nusprendėme parengti e, darbo, darbo dokumentą, o ne pranešimą. Ir e, mes norėtume aptarti e, šio darbo dokumento struktūrą su jumis prieš užfiksuodami galutinę struktūrą. Ir aš tikiuosi, kad šis komitetas parems mūsų būsimą pranešimą nes tai yra mūsų ryštingų veiksmų rezultatas, kuris padės mums siekti geresnės ateities. Eh, Ačiū, pana Českovski. Buvo labai naudingas pristatymas praeities ir ateities šio klausimu. Panas Galtieriu. I add something to what Rafael said already. Dėl to, ką Rafael pasakė. Dėl tvarkaraščio. Ir dėl Van Rompos dokumento. ir dėl Taisen pranešimo bus prieš kelias dienas. Man atrodo, kad tai būtų dar mm, papildomi argumentai, kodėl norėtų šiek tiek atidėti uh, um, projekto svarstymo atidėjimą ir toliau padirbėti dėl darbinio to dokumento, už kurį aš norėčiau taip pat padėki, padėkoti AFKO sekretoriatui. Jau beveik artėjame prie do, šio dokumento rengimo pabaigos ir tikiuosi, kad jau kitame AFKO posėdėje mes galėsime aptarti jį. Dabar dėl mm, tų svarstymų susijusių su daugia pakopiu valdymu manau, kad jau dokumento projekte aiškiai pasakyta, kur yra skirtumas tarp daugia pakopio ir daugia lygmeninio valdymo ir reikėtų kalbėti apie tai, kuris būtų tinkamesnis EPS valdymo srityje, norint sustiprinti e, tą valdymą, nes reikia pradėti visų pirma nuo aiškaus eurozonos ir neurozonos valstybių atskirimo, tai jau būtų aišku pr prasminga, bet taip pat ir iš politinio požiūrio taško, bet ne vien iš politinio požiūrio taško, taip pat ir iš institucinio požiūrio taško tas yra sujungimas ir aš manau, kad turėtų aiškesnis būti e, atidėlymas tarp tų mm, valstybių narių, kurios nusprendė nedalyvauti savo norų ir tos, kurio, tų valstybių narių, kurios turi išlygų, išimčių, bet kurios yra nusprendusios, įsipareigojusios įstoti į eurozoną. Man atrodo, čia turi būti aiškus skirtumas daromas ir turėtumėm tai uh, imti kaip pagrindą mūsų uh, tolesnėms, e, tolesnėms diskusijoms šioje srityje, ypač galvojant apie išteklių sritį. Ir toliau, dar galvojant apie tolesnį tą atskirimą, dar reikia turėti omenyje ir fiskalinį sutarimą, e, kuris yra kiek kitokio formato, 25 valstybės narės. Hmm Taigi su Danija, kuri savanoriškai nedalyvauja, ir su Čekija, kuri dalyvauja, manau, kas būtų svarbu, kalbant apie fiskalinį susitarimą. Jūs žinote mano poziciją dėl jo, bet vis tik tai, kas būtų svarbu iš institucinio požio taško, būtų tai, kad kad iš esmės yra įsteigiama nauja institucija, tai yra euro zonos valstybių vadovų stikimas. Ir 12 straipsnis iš esmės apibrėžė viską, kas yra susijęs su tuo gerų kompromisu galų galę pasiektų um, plati, plačiai apibrėžintas valstybės narės įtraukiant ir tas, kurios turi uh, išimtis ir tas, kurios pasirašė um, fiskalinį susitarimą. Ta nuoroda į Eurosamitą, į um, Eurozonos valstybių vadovų sutikimą e, tampa kaip ir nuoroda, kaip ir į Europos parlamentą, kaip po instituciją, kurios politinis statusas yra daug stipresnis nei Eurogrupės. Tai kaip ir yra, tai priartinama prie mm, Europos vadovų tarybos neformalios institucijos. Taigi, manau, tokie trys būtų skirtingi daugia lygminio valdymo elementai, atskirimai ir reikia galvoti apie kokį EPS valdymo modelį mes galvojame, nes jeigu mes laikysimės to modelio, kuris dabar yra aiškiai, paaiškintas kanclerės Merkelės jos kalboje parlamente. Tai ji kalba apie mm, stabilumo ir dvigubo stiprumo Europą, bet e, tikriausiai toks apibrėžimas nebus įrašytas istorijos vadovėlėse, vis tik tai jeigu mes grįžtumėm prie turinio, tai reikėtų kalbėti apie mm, taisyklių Europos modelį, kur EPS valdymas būtų paremtas iš esmės taisyklėmis. ir tada jau rinkos taisyklės veiktų tų, e, e, rinkos jėgos veiktų tų taisyklių ribose. O centras galėtų kažkiek tai mm, imtis tų mm, valdymo prerogatyvų dėl atitinkamų išteklių. Ir be to dar galvojant apie vykdomą federalizmą, jeigu mes Aš manau, kad jeigu galvojame apie tą esamą mechanizmą daugia pakopio valdymo, ką numato dabartinė sutartis 136, viena vertus tai sustiprintas bendradarbiavimas, kita vertus tai iš esmės to pakaktų. Tokio greičių diferencijavimo prasme. Kita vertus, aišku, dar galvojant ir apie labiau integruotą valstybių narių dalį valdymo ir taisyklių atžvilgių. Tai iš esmės mes um, galime pasitelkti tas dvi priemonės ir puikiai dirbti. Aišku, jeigu įterpsime naują elementą, papildomų fiskalinių pajėgumų e, elementą, tai yra prie valdymo, EPS valdymo m, mm, pajėg, įgaliojimus rytyje dar papildomas būtų įgaliojimas dėl išteklių ir politiškai mes galvotumėm, kad nėra tikėtina, jog 27 lygmenių būtų susitarta tokius sustiprintus įskalinius įgaliojimus suteikti ES, kaip kad atsitiko praeitą savaitę, tai aišku, mes pereisime į naują erą. Ir turėsime pagalvoti, koks bus tų pakopų diferencijavimo poveikis institucijoms. Ne vien tik tai skirtingų taisyklių pagrindų, bet galbūt ir skirtingų išteklių e, fiskalinių pajėgumų atžvilgių. Tai aš manau, šitoje srityje turime plačiau e, pakalbėti, pasvarstyti savo pranešime. Ir manau, kad vienas iš rezultatų būtų ne statyti sieną tarp eurozonos ir ne eurozonos valstybių, o labiau pabrėžti skirtumą tarp tų valstybių, kurios turi išlygas, eurozonos valstybės narės ir tos, kurios pasirenka nedalyvauti. Ir tada turėtumėm dar savo kelio gairių plane, dar žengti dar giliau. Ir viena vertus nustatyti, kur būtų galima nutiesti tiltus tarp dabartinių sutarties uh, nuostatų ir tokio daugia pakopio fiskalinio pajėgumo. Ir čia mes turėtumėm galvoti apie skirtingus modelius, kuriuos būtų galima rasti už biudžeto srities, ADF e pavyzdžiui, ar sustiprintas bendarbiavimas viena vertus ir kita vertus grinai papildomi fiskaliniai pajėgumai susijęti grinai su biudžetu. Ir tada toliau plačiau pagalvoti apie tai, ką jau mes esame pasakę savo nuomonėje, ką dar būtų galima padaryti pagal dabartinės sutarties nuostas. Bet taip pat sutinku su Rafal, kad mes turime vadovautis savo mandatu, taisen pranešime, kur pasakyta, kad jei net jei mes galvojame, kad e, ateityje būtų įmanoma sušaukti konventą, galbūt ne dabar, bet e, vėliau, gal ne 2015 metais po rinkimų, bet gal jau reikėtų galvoti apie pasirengimus jam. Reikėtų pradėti mąstyti, kaip sutarties pakeitimai sustiprintų tokią daugia pakopio valdymo galimybę, pasiriamant ne vien tik skirtingomis taisyklėmis, bet ir skirtingais ištekliais. Ir aš manau, kad mūsų laukia daug darbo ir labai tikiuosi, kad kolegos prisidės prie to bendro darbo. Ačiū. Grazie. Grazie. Adesso ha già chiesto la parola il collega. Ačiū ponui Gualtieri. Ponai Dafai, prašom. Pirmininkė, labai ačiū. Ir labai ačiū abiem bendra pranešėjam. Tai, ką jūs sakėte, iš tiesų labai stimuliuoja e, mąstymą. Norėčiau tik tai pridurti porą pastabų. Uh, ir galbūt pavyks parengti puikų pranešimą, nes jis toks turi būti. Parlamentas e, neturi daug laiko pasirenkti konventui. Žinau, kad tai bus tik 15-aisiais. Tačiau e, iki to laiko daug kas mus blaškys ir kuo geriau parlamentas pasirenks prieš prasidedant rinkiminiai kampanijai, tuo įspūdingiau ir galingiau atrodysim ir, ir būsim tokie grįžę prie konvento proceso. Manau, jog svarbu mums pradėti skelbti pirminės mintis kadangi komisija grasina pateikti politinės sąjungos metmenis. Kitais metais mane toks pasiūlymas neramina ir e, su komisija turėtumėm bent jau kalbėtis, užėmę tokią savim pasitikinčią poziciją, o tai gali užtikrinti pranešimas. Tikiuosi, jog gruodį vadovo taryba savo išvadose paminės tai, jog pirmiausia politinė sąjunga įsipareigos, kad premjerai vykdės rinkų pokyčių, sutarčių pokyčių procesą 15-aisiais. Taip pat nustatys, jog turi būti parengiamasis refleksijų laikotarpis, tarpinių laikotarpių. Ir čia parlamentas uh, E, turėtų atlikti svarbu vaidmenį. Mes turime būti to dalimi. Jeigu apskritai būtų susitarta žengti į priekį ir gilinti tas mintis dėl politinės integracijos. Mane nudžiugino kanclerės Merkel kalba pasakyta parlamente prieš porą savaičių, maniau, jog ankstesnė kalba Briugėje, kuri kalbėjo apie bendrijos metodą. Skambėjo kaip labai e, tokie klasikiniai tarp vyriausybiniai dalykai. Atrodo, kad kanclerė pasistumėjo į priekį nuo Briugės kalbos. Uh, Ji kalbėjo apie tai, jog komisija svarbi kaip e, vykdomoji valdžia. Ji taip pat kalbėjo apie Europos parlamento svarbą. Taigi, e, Vokietijos e, mąstymo tiek tiekmė keičiasi ir, manau, dabar ateina e, metas Europos parlamentui atsakyti tokiu žestu, parodant eurozonos valstybėms narėms, kad e, esame pasirengę taikyti savo pačių e, darbo tvarkos taisyklės, kad pripažintumėm išskirtinį e, pobūdį fiskalinės politikos sprendimų eurozonai. Ir galbūt dėrėtų pagalvoti apie tai, jog reiktų sukurti Eurozonos tikrinimo komitetą ekon komiteto rėmose. Žinoma, e, per plenarinės e, sesijas turėtų balsuoti visi Europos parlamento nariai. Tačiau parengiamasis darbas turėtų būti patikėtas specialiam eurozonos e, tikrinimo komitetui. Manau, kad e, reikėtų tai aptarti jūsų pranešime, nes negalima nekreipti dėmesio į e, daugia pakopio valdymo įtaką na, parlamento darbui. Antra mano mintis būtų tokia. Laikraščiuose matom, kad yra tautų, kaip pavyzdžiui, škotai, katalonai, kur siekiama apsisprendimo, galbūt yra ir kitų vietų. Ir žinoma, gali formuotis tokios tautinės valstybės. Nereikėtų sureikšminti valstybių narių vaidmens. Žinoma, galimi kiti atsakymai. Manau, jog jūsų pranešime mm, taip pat reikėtų kalbėti apie e, šį reiškinį. Toliau, e, kita mintis. E, valstybių narių vaidmens koregavimas, pritaikymas. Uh, reikėtų pateikti pasiūlymą komisijai. Žinoma, Lisabono sutartimi to nepasiekta, nes šią beprotišką idėją ten įtraukiama, kad premjerai privalės rasti formulę. Dviem trečdaliam piliečių. Yra absurdiška, žinoma, kad jie apskritai tai galėtų padaryti. Ir e, kita, e, kita kartą galbūt reikėtų siekti, kad komisija būtų nedidelė sudėties, e, parinkta pirmininko, pasiūlyta pirmininko, išrinkta parlamento ir tai nutrauktų tą įdingą ryšį tarp valstybės narės ir atitinkamo komisijos nario. Nes e, tai blogina politikos e, formavimo ir teisėkuros darbo kokybę. Ir kokį dar elementą norėčiau matyti pranešime. Tai apmąstymą dabartinės Norvegijos, Šveicarijos ir Turkijos pozicijos šių trijų valstybių e, santykiai su sąjunga e, netenkina e, manęs, jie nestabilus. Ir jeigu rimtai galvojame apie daugą pakopį valdymą, tai reikėtų galvoti apie tai, kaip patobulinti sutartį ir uh, kaip e, ten numatyti atitinkamą narystės rūšį, kuri galbūt tiktų tokioms valstybėms kaip Turkija, kurios nenori prisijungti prie sąjungos. Gal tai tiktų tokiam valstybėm, kurios galbūt nori bandyti, bet negali to pasiekti. Galbūt tai tiktų ir kai kuriuom dabartiniam valstybėm narėm, kurios nuspręstų nežengti to federalinio žingsnio į priekį, federalinio žingsnio, kurio visi kiti reikalauja. Turime rasti galimybę formuoti tvarius patikimus sąjungus santykius su sąjunga. Manau, jog nepavyks baigti diskusijų dėl daugia pakopio valdymo, jei neapsvarstysime nu, tokios koncepcijos specialios narystės. Dėkui. Ačiū ponui Dafui. Toliau paskutinis kalbės ponas Bronsas. Ačiū. Turėčiau klausimą. Tai kiltų iš to, ką minėjo ponas Galtierė. Jis sakė, kad uh, takoskyra yra net ir 17 eurozonos valstybių narių ir 10 ne eurozonos valstybių narių, bet takoskyra yra tarp Junktinės karalystės, e, e, kuri nusprendė neprisijungti ir devynios, kurios laikosi nukrypti leidžiančios nuostatos. Ir kiek tikėtina, kad tos devynios valstybės iš tikrųjų prisijungs galų galę prie eurozonos. Ir tarkim, jeigu joms kils kitokių minčių, ar bus kažkoks mechanizmas, kaip priversti jas. Aš uždaviau šitą klausimą ponui Baros užduodamas bendresnį klausimą, bet jis į šitą klausimo dalį kaip tik tai ir neatsakė. Esmė tokia. Jei tikėsime, kad devynios plus naujos eurozonos narės galų galę iš tikrųjų prisijungs prie eurozonos, uh, Tai e, jungtinė karalystė kaip asocijuota narė būtų ir išvengstos jūsų problemos daugia pakopio valdymo, nes e, visos kitos narės būtų prisijungusios ir tada nereikėtų valdyti tų e, skirtingų narysės pakopų. Nežinau, ar aiškiai suformulavau klausimą. Honorable Scholz, lei la parola. Danke, Herr Vorsitzender. Ich weiß, dass die Zeit. Ačiū, ponė pirmininkė, žinau, kad e, laiko turime nedaug ir iš tiesų mes aptarėme labai įdomų e, klausimą ir turime rasti sutarimą. Aš manau, kad mes kaip Konstitucinio reikalų komitetas turėtume atidžiau stebėti dabartinius procesus ir turime ruoštis ateičiai. Būtent atsižvelgti į tos procesus, e, kai mes e, norime susitarti dėl būsimos valdysenos ateities ES. Lisabonos sutartis ir jos nuostatos, kurios susijusios su e, pinigų sąjunga, e, iš esmės dabar pasiekia paskutinę ribą. Ir jeigu mes norime dabar galvoti apie ateitį, turime pasvarstyti, kaip ekonominė ir pinigų sąjunga atrodys ateityje, kai ji aprieps 27 valstybės narės. Ir bus suteiktos galimybės tams valstybėms narėms būtent dirbti toje sąjungoje. Nuo to laiko, kai buvo nustatyta vieninga valiuta, buvo pabrėžta, kad iš esmės tai yra E, bandymas suderinti ekonominės sistemas valstybėse narėse, bet iš tiesų to nelabai pavyko. Todėl mes turime pasvarstyti, kaipgi mes e, perorganizuosime visą šį e, mechanizmą, šią sistemą suderinimą ekonominių ir pinigų politikų valstybėse narėse. Taigi būtent mes turėtume pasvarsyti apie tokį metodą, kuris būtent įgalintų ir visuomenę dalyvauti. Kai mes šioje sistemoje, kai mes demokratizuosime visą šią konstrukciją, Ir čia aš atinu prie kitų klausimų. Aš nežinau, ar mes e, iš tiesų turime dabar taip e, reaguoti į dabartinę realybę ir derintis prie jos. Na, tos valstybės, kurios nėra eurozonoje, jos e, turi lygias teisės dalyvauti ekonominės ir pinigų sąjungos ateities perspektyvų svarstymę. Nes iš esmės, jeigu turėsime, visos valstybės turės vieningą valiutą, tai reikės vieningos ekonominės politikos, socialinio, užimtumo taisyklių. Ir jeigu šitas e, vienos valiutos mechanizmas yra, e, yra skirtas ekonomikoms suderinti, tai mums reikia vieno sprendimo, bet jeigu ne, tada mums jau reikės kreipti dėmesį į kitus aspektus. Ir e, šitas e, pranešimo projektas, čia aš pritariu e, ponui Dafui, turi būti tikrai ryštingas ir apriepiantis labai daugą. Ir Europos parlamentas būtent turi atsižvelgti į ES grėsinčius iššūkius ateityje. Ir mes turime kartu pasvarstyti, kaip ekonominė ir pinigų, fiskalinė sąjunga ir socialinė sąjunga turi būti įgyvenintas. Na, kaip mes tai susijęsime su valstybių narių teisės aktais, nes, kaip žinote, Vokietijos konstitucinis teismas pateikęs tam tikrų sprendimų yra šio klausimu. Kaipgi mes dabar iš esmės įgyveninsime tą konstrukciją, kurią sukūrėme? Ir kaip mes įtrauksime ES piliečius į šį bendrą procesą, kuriant šitą visą apimančią ekonominę pinigų socialinę sąjungą? Taigi, bet kokiu atveju mūsų frakcija dalyvaus šiame darbe, ieškant bendrų sprendimų. Ir e, man labai įdomu bus dalyvauti artimiausiose diskusijose. Grazie, diamo la possibilità di una replica ai due correlatori. Ačiū. Dabar abu pranešėjai turi galimybę reaguoti į pastabas. Pane Galtieri, gal norėtumėte atsakyti į jums išsakytas pastabas? Aš norėčiau e, atsakyti į šias labai svarbias pastabas, kurios buvo pateiktas man. Aš manau, kad e, e, ši labai įdomi diskusija rodo, kad mums reikia dar šiek tiek laiko, kad galėtume išnagrinėti šios svarbius elementus. Ir tas darbo dokumentas, kuris bus pateiktas, bus kaip tik puikus pagrindas būsimoms diskusijoms. Dabar dėl Endrių pateiktų pastabų Aš manau, kad e, vienas dalykas yra e, Europos parlamento galimybė e, prisiderinti, tai yra prisitaikyti prie ekonominės ir pinigų sąjungos, kuri būtų daug griežtesnė, yra tikrai svarstytinas klausimas. Ir institucinių požiūrių e, ponios Merkel kalba buvo iš tikrųjų žingsnis į priekį. Aš tai pripažįstu ir aš e, e, labai džiaugiuosi, kad ji būtent pritarė dabar bendrijos taikomam suartėjimo arba pinigų sąjungos kūrimo metodui. Būtent atsižvelgiant į atitinkamas taisyklės, kuriomis remiasi ES valdyseną, e, atsižvelgiant į taip, turimus išteklius ir jų panaudojimą. Tačiau bet kokiu atveju aš manau, kad mes e, į tai turime atsižvelgti ir mūsų pranešime. Tai būtent į poveikį Europos parlamentui dėl įvairių e, valdysenos sistemų taikymų. Ir ir e, artimiausioje kadencijoje nekeičiant e, sutarties arba keičiant sutartį reikės į tai išvelgti bet kokiu atveju pranešime. E, be to, žinoma, reikės peržvelgti, peržvelgti kaiminystės politiką, būtent turint omenyje, kad e, prisijungs prie ES kokiu nors būdu kitos valstybės. Ir tokiu atveju mes turime tikrai aptarti šitą tokią pakopę valdyseną, kuri bus tada tuomet tikrai būtina. E, taigi, bet kokiu atveju aš atsižvelgsiu šias pastabas. Nes uh, iš esmės reikia čia daryti skirtumą, kurį aš taip pat atsižvelgiu, kad yra daugia pakopis ir daugelio lygmenų valdymas. Čia mes galime daryti Pandoros skrynę ir diskusijos tikrai nesibaigs. Bet bet kokiu atveju iš šios du elementus aš konkrečiai išvelgsiu pranešime. Dar diskutuosime šio klausimo, ne, tai yra naujas pasiūlymas. Dabar dėl pana Bronkso e, klausimo Tai yra iš tikrųjų ne savim pasitikėjimo klausimas, bet tai yra teisinių įsipareigojimų klausimas. Yra a, skirtingas teisinis statusas tų valstybių, kurios yra įsipareigojus įstoti į Europos Sąjungą. Ir to, tos tų valstybių, kurios nustačios tam, tikrą, tam tikras išlygas susijusios su tuo stojimu. Čia iš esmės yra, mm, žinoma, demokratijos klausimas, bet svarbiausias klausimas vis dėlto yra teisinio statuso. Ir šio klausimo sprendimas priklauso ir nuo mūsų e, galimybių sustiprinti šitą ekonominę ir pinigų sąjungą. Ir kaip tik tai e, e, euro krizė ir rodo, kad mums e, reikia veikti ne tik politiniu, bet ir teisiniu lygmenių. Ir galiausiai pono Šolco e, pastabos. Ačiū jas. Aš iš tikrųjų sutikčiau su jūsų požiūriu. Bet kokiu atveju e, tikrai džiaugiuosi, kad jūs na, e, pasirengęs diskutuoti aktyviai šiose diskusijose. Grazie, se Tarkovskis vuole aggiungere qualche cosa, grazie. Ačiū. Ponas Českovski. Džiaugiuosi, kad netaip liūdnai kalbame, kaip vasara um, Van Rompaus paskutinis haiko, kaip skamba, kad uh, dabar šakos yra netgi dar vienišesnės ir liūdnesnės. Noriu padėkoti Roberta ir kitiem kolegoms už gerus patarimus. Sutinku su Andriu, kad turėtumėm pasistengti, kad šis pranešimas tikrai būtų geras, nes tai yra labai svarbu dėl to, ką mes darome, dėl konvento artimiausiais metais, bet mes turime būti lankstus, nes laukiame Van Rompaus ir, mm, aišku, norime atitinkamai sureaguoti, mm, kiek konstruktyviau nei e, jo haiku. Ir dabar dėl komisijos mm, iš 75 metų mes dar turime visas tas idėjas ir apie 40 metų mes bandėme viską sudėlioti, už, užbaigti tuos darbus. Uh, Turime visus argumentus ant stalo, bet žinome, kaip viskas baigėsi paskutinėme dėrybų raunde ir Airijoje ir taip toliau. Tai tik noriu pabrėžti, kad visi tie argumentai už ir prieš, visus juos girdėjome šimtus kartų. Problema, ar bus tos paramos šiai idėjai. Ir aišku, kaip parlamentas mes galime pasiūlyti tai, bet uh, mes turime surasti tinkamą momentą taip padaryti. Dabar dėl daugia pakopio valdymo ir Europos parlamento, žinote mano nuomonę. Nežiūrint to, kad dauguma tai patvirtino, prieš pusę metų tai atrodė, kad tai bus idėja, kuri nesusilauks palaikymo šiame parlamente, tačiau ji pritraukė palaikymą iš labai mm, svarbių, įtakingų žmonių. Vis tik tai aš galvoju, kad tai nėra gera mintis toliau žengti tuo keliu. Ypač dabar, kadangi eina kalba ne vien apie ekon, eina kalba apie šio parlamento ateitį. Taigi, kai kalbame apie EPS, nors ir sutinku su Roberto, turime galvoti apie tuos kurie neužkirto kelio, kurie dar turi galimybę prisijungti prie euro, bet vis tik tai, kai galvojame apie Europos parlamentą, mes visi, visi tų valstybių narių, kurios yra eurozonos narės ir kurios dar nėra eurozonos narės ir kurios galbūt niekada neprisijungs prie euro, bent jau taip jos masto, e, vis tiek labai svarbu galvoti apie šio projekto legitimumą ir aš nežinau, ar toks precedentas būtų tinkamas šiam parlamentui ir netgi nežinau, kaip tai reikėtų padaryti iš procedūrinio požio taško. Bet jūs žinote mano nuomonę ir kol kas aš jos laikysiuos. Dėl asocijuotos narystės, na, viskas iš tikrųjų priklauso nuo to, kaip tai būtų suvokiama. Jeigu kalbame apie tas valstybės, kurios dabar derasi dėl narystės, bet mes visi žinome, kad čia eufemizmą panaudosiu, na, ne viskas gerai einasi, čia aš turėčiau galvoje Turkiją, tai asociuotos narystės mintis yra sveikintina. Mes puikiai žinome, kokioje situacijoje atsidūrėme su dėrybose su Turkija, bet ir su kitomis valstybėmis. Visų pirma, nesu tikras, ar tai sustiprintų mūsų um, reputaciją Balkanų šalise ir be to, turint omenyje tas valstybės, kurioms pažadėjome narystę, turėtumėm pasistengti tos pažadus tiesėti. Be to, jeigu mes pasiūlysime asocijuotą narystę, turime būti visiškai tikri, kad tai nepakenks mūsų projekto e, įvaizdžiui. Aš žinau, kad Andriu netaip viską suvokia, vis tik tai tai gali būti traktuojama kaip toks dalykas, kad ES pripažįsta savo silpnasias pusės ir bando kaip ir žengti atgal, atsisakyti savo pažadų ar kažkaip tai iš naujo pergalvoti tos santykius su tomis valstybėmis, kurioms narystė buvo pažadėta arba toms, su tomis šalimis, kurios dabar yra narės tai aš nematau, kad mes kaip sąjunga turėtumėm taip lengvai pasiduoti, taip greitai pasiduoti. Tai tikrai gali labai smarkiai įtakoti kai kurias valstybės, kai kuriuose valstybėse gali paskatinti tokius jausmus, kurie gali privesti prie fragmentacijos. Ir jeigu kalbėtumėm visiškai atvirai ir kalbėtumėm apie konkrečias valstybės, jeigu galų gale e, Britai nuspręs, kad jie nori išstoti iš ES, na gerai, bet man atrodo, mes tikrai neturėtumėm to skatinti. Kartais, aišku, mes esame pikti, kartais mes e, galime gal ir jaustis priversti tai pasakyti. E, dėl asociuotos narystės aš nekritikuoju minties kaip po tokios, bet mes turime būti labai labai atsargus, ką mes turime galvoje, kaip mes naudojame tą savoką, kad mm, tai nebūtų kontraproduktyvu, kad tai nepakenktų mūsų užmojams. Juk galų gale. Ir aš perskaičiu tą haiku ne vien tik tai tam, kad sulaukčiau jūsų šypsenų, Bet aš galvoju, kad juk galų gale mūsų komitetas, um, jeigu mūsų komitetas nebus optimistai, tai kas tada bus optimistai? Uh, Mes juk e, galvojame apie šį daugia pakopį valdymą, nes galvojame, kad turime idėją, kaip sąjunga ateityje galėtų tikrai veikti. Ir turėtumėm tą signalą aiškiai pasiūsti. Visi puikiai žinome, kad esame ne vien politikai, bet esame ekspertai šiame komitete ir kartais e, esame linkę kalbėti už, prieš, teikti vienokius kitokius argumentus. Uh, Ir toks yra mūsų vaidmuo. Tačiau galutinis mūsų tikslas yra pasiūsti aišku signalą, aiškę žinę. Pasakyti, kad šis projektas dar turi vilties. Ir norint pasiekti mūsų tikslų, tikrai nereikia fragmentacijos, nereikia iš naujo permasyti visų tų metodų, kurie yra naudojami. Ir jeigu norime, kad ta žinia būtų visiškai aiški, mes turime būti labai atsargus su savo pasiūlymais. Todėl aš galvoju, ta mintis dėl mm, ekonpa komitečio ar asociuotos narystės, jeigu tos idėjos nebus tinkamai išmastytos, jos gali būti kontraproduktyvios, nors galbūt racionaliai mastant lyg ir būtų argumentų už tas mintis. Vis tik tai aš galvoju, kad tokios idėjos gali pasiūsti visiškai netinkamus signalus, kad iš esmės mes užėmėme gynybinės pozicijas. Ir aš nemanau, kad mes turėtumėm, turėtumėm siūsti tokį signalą, nes tikrai mūsų pozicija nėra gynybinė. Ir, ir tikrai e, jau kuri iš ES valstybių e, institucijų neturėtų būti gynybinė, tai mūsų parlamentas. Ačiū. Žiūrėsime, kaip viskas seksis ir gruodžio 18 dieną mes jau turėsime darbinį dokumentą ir tada galėsime toliau tvirtai diskutuoti. Um, aš labai atsiprašau visų, turėsiu dabar išeiti. Labai džiaugiuosi, kad matau ponelę Grip, kuri pavaduos mane pirmininkaujant. Dabar perėsime prie balsavimo ir linkiu Jums sėkmės balsuojant. Voilà. Bonjour mes chers collègues, euh, nous allons maintenant. Labadiena kolegos, dabar pereisime prie balsavimo. Visų pirma, balsuosime dėl pirmininko Kazinį pranešimo dėl Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių 15 straipsnio antros dalies, antros pastraipos um, keitimo dėl parlamento pirmininko pavaduotų išrinktų vieningų pritarimų be balsavimo ir iškumo pakeitimo Taigi balsuosime visų pirma. Antras pakeitimas. 13 straipsnio pirma dalis. Pirma dalis šio pakeitimo yra žodinis pakeitimas, Anidaf. Ačiū. Tikiuosi, kad tai buvo išplatinta. Čia siekiama uh, žodiniu pakeitimu pakeisti dabartinę taisyklę 13 straipsnio antroji daly. Čia kalbama apie teisingą atstovavimą valstybių narių, renkant parlamento narius formuluotė keista, arhaiška. Užtikrinti geografinę pusiausvyrą tokia formuluotė e, būtų e, šio laikiškesnė formulavimo prasme. This... Panas Čakovskis. Na, bėda ta, kad tik tai dabar tai pateikta. Na, ir, ir žodis offices, e, pareigūnai angliškai teisingas, tačiau galbūt e, tuos postus iš. Postus išvardinti reikėtų ir nors ir uh, geografinė pusiausvyrą čia būtų, aš nieko prieš tokius žodžius overall fair representation bendras teisingas uh, na, atstovavimas e, ir nors neturim laiko tam aptarti, aš nebūčiau prieš e, na, šitokios e, pasiūlytos naujos formulės traukimą. Ponas Dap, na, noriu pasakyti kad turint 27 valstybės narės, visiškai netikėtina, kad parlamento e, e, narys atstovas kiekvieną iš jų parlamento valdyboje. Sutinku su tuo, kad e, gali būti nepritarta pakeitimui. Taigi dėl žodinio pakeitimo nebalsuosime, taip visi sutinkate dėl to. Tuomet balsuosime dėl antro pakeitimo pirmos dalies, kas už, Qui est contre? Kas prieš? Kas susilaiko? Pakeitimas atmestas. Antras pakeitimas antra dalis. Kas už? Qui est contre Kas prieš? Qui s'abstient Kas susilaiko? Pakeitimas atmestas. Suivant, pardon, les amendements. Kitas pakeitimas. Trečias ketvirtas, šeštas, septintas. Pakeitimai dėl jų balsuoti nereikia, taigi penktas pakeitimas kas už? Penktas pakeitimas kas už? Qui est contre Kas prieš? Qui s'abstient Kas susilaiko? L'amendement est rejeté. L'amendement est rejeté. Pakeitimas atmestas. Tada pirmas pakeitimas, kas už? Qui est contre? Kas prieš? Kas susilaiko? Pakeitimas yra priimtas. Ir dabar galutinis balsavimas dėl pranešimo projekto. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pranešimas patvirtintas, 20 už, vienas susilaikė. Toliau balsuosime dėl pono Reinhel pranešimo reglamento, kuriuo įsteigiama Europos priežios institucija, Europos bankininkystė institucija e, nuostatų dalinis keitimas dėl jo sąsajų su tarybos reglamentu, kuriuo Europos centriniam bankui padedamos specialios užduotys susijusios su rizikos ribojimu pagristos kredito įstaigų priežos politikos. Yra pateikti pakeitimai ir prašau balsuoti dėl A kompromis, kompromiso. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? A kompromisas yra patvirtintas. Toliau B kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? B kompromisas yra patvirtintas. Ir toliau pereiname prie šešto pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Šeštas pakeitimas priimtas. Septintas pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaiko. Septintas pakeitimas priimtas. Aštuntas pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaiko. Aštuntas pakeitimas priimtas. Devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Devintas pakeitimas priimtas. Septynioliktas pakeitimas kas už? Kas prieš? susilaiko. 17 pakeitimas priimtas, 18 pakeitimas kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? 18 pakeitimas atmestas. 19 pakeitimas, prašom balsuoti kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? 19 pakeitimas atmestas. C. Kompromisas, prašom balsuoti kas už. Kas prieš? Susilaiko. C. Kompromisas priimtas. D. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? D. Kompromisas priimtas. Toliau iš karto 13 pakeitimas, kas už. Kas prieš. Susilaiko. 13 pakeitimas atmestas. Pirmas pakeitimas, kas už. Kas prieš. Kas susilaiko? Pirmas pakeitimas priimtas. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Antras pakeitimas priimtas. Keturioliktas pakeitimas kas už? Kas prieš? kas susilaiko. 14 pakeitimas priimtas. Trečias pakeitimas kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? Trečias pakeitimas priimtas. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Ketvirtas pakeitimas priimtas. Ir dabar galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto, kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? Nuomonės projektas yra patvirtintas. Toliau Pono Dev pranešimas nuomonės projektas dėl specialių užduočių susijusių su rizikos ribojimu pagristos kredito įstaigų priežos politikos užduočių, kurios pavedamos Europos centriniam bankui, yra daug pakeitimų. Prašau balsuoti dėl 20 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? 20 pakeitimas priimtas. 21 pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaiko. 21 pakeitimas priimtas. 89 pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaiko. 89 pakeitimas atmestas. Prašau balsuoti dėl A kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. A kompromisas priimtas. 91 pakeitimas. Kas už? Qui est contre? Kas prieš? Kas atsilaiko? L'amendement 91 est adopté. 91 pakeitimas priimtas. 23 pakeitimas kas už? On va Qui est contre? Kas prieš? Qui s'abstient? Kas atsilaiko? L'amendement est adopté. Pakeitimas priimtas. 92 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaiko. 92 pakeitimas priimtas. 93 galime kartu balsuoti dėl 94 dar, 95 dar, 96 dar ir 99 pakeitimų. Taigi prašau balsuoti dėl visų šių pakeitimų, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Šie pakeitimai atmesti. Dabar 97. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? 97 pakeitimas atmestas. 98 pakeitimas kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? 98 atmestas. 24 pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaiko. 24 pakeitimas priimtas. Šimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Šimtasis pakeitimas atmestas. 25 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaiko. 25 pakeitimas priimtas. 101 pakeitimas kas už. Atsiprašau, taip, dalimis. Prašyta balsuoti dalimis, taigi pirmoji šio pakeitimo dalis, 101 pakeitimo, bet už žodžių, kurie išryškinti, kas už. Kas prieš? susilaiko, priimta. Toliau 101 pakeitimo antra dalis tie žodžiai. Kas prieš? Susilaiko. Ši antroji 101 pakeitimo dalis irgi priimta. 26 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. 26 pakeitimas priimtas. 102 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. 102 atmestas. 103. Kas už? Prieš susilaiko. 103 atmestas. 104 kas už. Prieš. Susilaiko. 104 pakeitimas atmestas.

prieš susilaiko. 107 atmesta, 108 už prieš susilaiko, 108 atmestas, 27 kas už, kas prieš, susilaiko, 108

109 kas už, kas prieš, susilaiko. 109 atmestas 30 kas už. Kas prieš? Susilaiko. 30 priimtas. 110 atkrito, taigi 111 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, 111 atmesta, 112 kas už, kas prieš, susilaiko, 112 atmesta, 113 kas už, prieš, susilaiko, 113 atmestas, 114 kas už, prieš, susilaiko, 114 atmestas, 115 kas už, kas prieš, susilaiko, pakeitimas atmestas. 116 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 117 kas už, kas prieš susilaiko. 117 priimta, 118 kas už, prieš, susilaiko, 118 atmestas. Toliau, B kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. B kompromisas patvirtintas. Toliau iš karto balsuosime dėl C kompromiso. Ponas Daf. Uh, um, um, Yra pakeitimas teikiamas žodžiu, jis išplatintas Juo pasiūlymas priartinamas prie Ekon komiteto kompromisinės pozicijos. Iš esmės čia yra pasakyta, kad priežiūros tarybos pirmininkas tvirtinamas tarybos kandidatūras e, siūlo ECB valdančioje taryba pritarus parlamentui. Parlamentas e, e, turi surinkti kandidato klausimus. Ar kas nors prieštarauja tam, kad būtų pateiktas šis žodinis pakeitimas? On va, on va, le, on va le mettre au vote. Je mets au vote l'amendement. Tuomet balsuojame dėl tokio žodinio pakeitimo, kurį pateikė kolega Daf. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Šis žodinis pakeitimas yra patvirtintas, tai tada dabar prašau balsuoti. dėl 123. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? 123 atmestas, 124 kas už? kas prieš. Priimta 125, kas už. Kas prieš. Susilaiko. 125 pakeitimas atmestas. Tuomet balsuosime dėl D kompromiso, kas už. kas prieš, susilaiko, D kompromisas patvirtintas. 127 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. 127 atmesta, 128 kas už, prieš, susilaiko. 128 priimtas. 130 kas už. Kas prieš? Susilaiko. 130 atmestas, 34 kas už. prieš. Susilaiko. Trisdešimt ketvirtas priimtas. Gal galėtumėm pasakyti, kokie buvo skaičiai 13 už 9 prieš dėl šio pakeitimo. Nous en arrivons à l'amendement 132. 132 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pakeitimas atmestas. 36 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 13 buvo už, 9 prieš. 37 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko? 37 priimtas, 38 kas už. Kas prieš? L'amendement est adopté. Pakeitimas priimtas. 133 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 39 pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaiko. Priimta. Dėl 134 pakeitimo yra keli papildomi žodžiai dalyvaujančios valstybės nacionalinis parlamentas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmestas šis įterpimas. 135. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 136. Kas už? Kas prieš? L'amendement est rejeté. 11 contre 11. Atmesta buvo 11 ir 11 balsų. 40 pakeitimas kas už? Qui contre? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. 137. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmesta. 138 kas už. Kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 141. Kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 142 pakeitimas kas už Kas prieš? Susilaiko. Pakeitimas atmestas. 143 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pakeitimas atmestas. 144 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaiko. Toliau E kompromisas, kas už. Kas prieš? susilaiko. E. Kompromisas yra atmestas. 145 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 41 pakeitimas kas už, prieš Atmesta 139 pakeitimas. Dešimt ir vienuolika. Jūs norėtumėt pasitikrinti elektroniškai? 139 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Pakeitimas atmestas. 140 pakeitimas. Prieš. Susilaiko. Pakeitimas atmestas. 42 pakeitimas už prieš susilaiko. Pakeitimas atmestas. Pirmas pakeitimas kas už, prieš susilaiko. Priimta. Antras pakeitimas kas už. Kas prieš susilaiko. Atmesta. 43 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Pakeitimas atmestas. 44 kas už? prieš, susilaiko, pakeitimas atmestas 45 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta 46 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, 46 atmestas, 47 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 48 kas už. Prieš. Susilaiko. Pakeitimas atmestas. 49. Prieš susilaiko. 49 atmestas. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pakeitimas priimtas. 50 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 51 pakeitimas kas už. Prieš. Priimta. Ketvirtas pakeitimas kas už. Prieš. kas susilaiko, priimta. Toliau F kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, F kompromisas priimtas. 54 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, pakeitimas atmestas. 55 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. G kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimtas G kompromisas. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta 59 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 60 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas septintas pakeitimas kas už. Prieš susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, Priimta. Gal galėtumėm pasitikrinti elektroniškai, nes suskaičiavau e, balsų po lygiai 11 ir 11. Pirmininkė, balsuokime elektroniškai, paprašysiu visų tada dalyvauti. Kas už? Ir madame.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 Visi ankstesni pakeitimai buvo bloke. Tai dabar turime balsuoti dėl devinto pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 67 pakeitimas. Kas už? Pirmininkė atsiprašo. 68 pakeitimas. kas prieš, susilaiko, pakeitimas priimtas. Dešimtas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Amendement 70. 70 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. 70 pakeitimas priimtas, 71 pakeitimas. Amendement 71. 71 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. 71 atmestas, 11 pakeitimas, kas už, Qui est contre Prieš. Qui s'abstient Susilaiko. Atmesta. 72 pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaiko. Pakeitimas priimtas. H kompromisas kas už. Prieš. Susilaiko. H kompromisas priimtas. 13 pakeitimas kas už. prieš. Susilaiko. Pakeitimas priimtas. Keturioliktas pakeitimas. Prieš. Susilaiko. Priimta. Ponas Gualtieri paprašė žodžio. I would uh, I, I am asking a split vote on a compromise. Norėčiau paprašyti atskiri balsuoti dėl kompromiso, kad e, būtų e, galima balsuoti už pirmą dalį ir prieš antrą, kad būtų galimybė, kad būtų e, iš, išklausyta ir kaip suformuoluoti ten taip toliau. Ir tada atmetimas šito, e, šitos antros dalies atitiktų tai, dėl ko jau balsavome, dėl kitų straipsnių. Trisdešimt keturi A ir trisdešimt keturi B po to. Jeigu niekas tam neprieštarauja, balsuokime dalimis. Taigi, į kompromisas Prašau balsuoti dėl pirmosios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pirma dalis priimta, antroji į kompromiso dalis. Kas už? Kas prieš? susilaiko. Antra dalis patvirtinta. Šešioliktas pakeitimas, prašau balsuoti kas už. Prieš susilaiko. Pakeitimas priimtas. 77 pakeitimas kas už prieš, susilaiko, pakeitimas priimtas. Oui, nous en arrivons au compromis. Toliau, J kompromisas, panas DAF. To, uh, be consistent. Kad būtumėm nuoseklus su sprendimu dėl kompromiso C, žodis elected, išrinkta. Šeštoje eilutėje keistinas žodžiu approved, tvirtina. Tas iš esmės tas pats, tiesiog kitokia formuluotė. Taigi, norint užtikrinti nuoseklumą su tuo, dėl ko anksčiau mes e, balsavome, taigi dėl J kompromiso prašau balsuoti, kas už. Kas prieš? Qui s'abstient Susilaiko. Šis kompromisas yra atmestas. 10 pour 12. 10 už 12 prieš toks buvo balsavimo rezultatas. Nous mettons donc au voie l'amendement 17. Toliau 17 pakeitimas, kas už. Are you Qui est contre? Kas prieš? Susilaiko. 17 pakeitimas atmestas. 79 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas pakeitimas. 80 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 81 kas už. Kas prieš. Susilaiko. 81 priimtas. 18 pakeitimas kas už. prieš, susilaiko, priimta. 19 pakeitimas, ne, atsiprašau, pasitaiso pirmininkė, taip reikia įterpti dar kelis žodžius. 82 pakeitimo dalis. Jeigu visiems viskas aišku, prašau balsuoti dėl šio kelių žodžių terpimo. Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 19 pakeitimas kas už. Kas prieš? susilaiko, e, atmesta 84. Kas prieš susilaiko, atmesta. Atsiprašau, dabar 84, kas už, kas prieš susilaiko, atmesta. 85. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 86. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmesta. 87 už Contre. Prieš. <laughs> Qui s'abstient Susilaiko. L'amendement est adopté. Pakeitimas priimtas. Dabar galutinis balsavimas dėl visos nuomonės, kas už. Qui est contre Kas prieš? Qui s'abstient Susilaiko. Nuomonė patvirtinta. 18 balsų už, 2 prieš ir 1 susilaikęs. Félicitations à tous nos collègues. Sveikinu visus kolegas. Monsieur Brock, vous avez la parole. Ponas Brock paprašė žodžio. Ich habe einen Punkt. Iš tikrųjų, aš turiu dar vieną klausimą, kuris yra netiesiogiai susijęs su šio balsavimu. Aš perskaičiau visus pakeitimus. Ponios Gular pranešimui. Uh, ekonomikos komitete. Ten pasiūloma įtraukti į šios klausimus Europos parlamento e, vaidmenį. Nes būtent sekant e, nustatytomis gairėmis, kurios yra nustatytos Europos parlamentui, sprendžiant institucinius klausimus, aš siūlyčiau patikrinti, ar ekon e, komitetas gali teikti pasiūlymus instituciniais klausimais, nes tai nėra jų kompetencija. Ne šio klausimo yra pagrindinis komitetas, yra kitas. Aš norėčiau tai patikrinti. Ir e, prieš priimant ekon komitete e, sprendimą, priimti sprendimą čia, mūsų komitete. Mr. Duff? Yes, I mean, I, I think that uh, Mr. Brock, as always. Manau, kad e, kaip visuomet, ponas Brokas teisus, kaip pranešėjas kalbėsiu su atsakingais asmenim konkomitete. Pamėginsiu pasiaiškinti mūsų kaip parlamento poziciją šio klausimu. Norėčiau pridurti viskas, kas susijęs su galimu sutarties e, pakeitimu, e, priklauso išskirtinai šio komiteto kompetencijai, bet taip pat ir viskas, e, kas yra susijęs su institucinė ES sąranga, kas susijęs su jos institucijų vaidmeniu yra šio komiteto kompetencija. Tad kolega Brokas visiškai teisus, sakydamas, kad ši prerogatyva tenka šiam parlamentui. Tai yra spręsti šios klausimus. Dėkui. Dar kažkas pageidautų pasisakyti šio klausimu? Tai mes pasižymime tas skirtingas nuomonės šio klausimu tuo met. Ir mm, gal reikės pagalvoti apie raštą, kad mūsų komiteto pirmininkas pasiūstų ekon komiteto pirmininkui, atitinkamai atspindėdamas tai, ką jūs pasakėte dėl mm, kom, konstitucinių reikalų komiteto prerogatyvų ir įgaliojimų. Ir kopija tokio rašto būtų siunčiama ir parlamento pirmininkui, o po to stebėsime, kaip mm, greta tokio oficialaus pasikeitimo raštais, ką bus galima dar padaryti tarp mūsų pirmininkų. Ieškosime geriausių būdų išspręsti tuos klausimus susijusius su tuo, kas tik buvo aptarta mūsų komitete. Maintenant que la séquence de vote est terminée, nous... Dabar, kai baigėme balsavimus, galime pereiti prie paskutinio darbo tvarkės punkto, išėmė į finišo tiesėje ir galime kalbėti apie mm, pirmininko kasdienį pranešimą dėl E, parlamento darbo tvarkos taisyklių 186 ir 187 straipsnių aiškinimo dėl komitetų sudėties ir pavaduojančių narių. Mais ceci étant, en l'absence euh, du président Kazini. Pirmininko Kazini kol kas nėra, tai yra jo pranešimas. Um, gal ar, ar kuris iš parlamento darių būtinai norėtų šiandien dar kažką pasakyti. Jeigu ne, jeigu nieko kažko, kažko tokio labai skubaus nėra, gal mes galėtume atidėti tas diskusijas kitam kartui, kai pirmininkas Kazinį galės dalyvauti posėdėje. Nebent kažkuri tai frakcija būtinai norėtų kažką jau dabar pasakyti, kažkokią poziciją išreikšti, kokią tai pastabą pasakyti. Uh, bet mes negalėsime išklausyti pirmininko Kazinį pasisakymo dėl savo darbo. Panas Daf? Uh, Pirmininkė, manau, galėtumėm laišką patvirtinti dabartinę redakciją, be diskusijų dalyvaujant pirmininkui Kazinį, bent jau aš su džiaugsmu tai padaryčiau. Panas Gatieriai. Ačiū. Mūsų frakcija pritarė pasiūlytam aiškinimui. Darbo tvarkos taisyklių straipsnių 187.1 dalies dėl paaiškintų priežasčių. E, manome, kad toks aiškinimas labiau atitinka nuostatas dėl e, proporcinio atstovavimo. Uh, politinių frakcijų komitetuose. Taigi toks atstovavimas turėtų būti užtikrintas ir um, um laikinai, todėl pritarėm. Ne, uh, neužvilginkim diskusijų, mes irgi pritarėme tokiam aiškinimui, tad galime pritarti, patvirtinti. Kad galėtumėm dirbti efektyviai ir užtikrinti e, kvorumą komiteto posėdžiuose, ar visi galėtumėm padaryti tokį bendrą sprendimą, jog e, pritarėme tai interpretacijai, kokią yra pateikęs pirmininkas Kazinį, e, kad nėra nei vienos frakcijos, kuri prieštarautų tokiam aiškinimui, tai tada siūlyčiau ir aprobuoti e, tą tekstą. Ar yra visų frakcijų konsensusas, kad galima aprobuoti tokį tekstą, ir kad galės tuomet komitetas dirbti tokiamis sąlygomis. Ačiū visiems, perduosiu šią žinę pirmininkui Kazinim. Dėkoju visiems kolegoms, posėdis baigtas.